pasisakymų? Ne. Vokietijos kompetentingos institucijos man pranešė, jog ponas Kon pakeis Martiną Šulcą nuo vasario 24 dienos. Europos parlamentas sveikina naująjį kolegą ir primena, jog parlamentėjus galės